Okay, friends. Now we'll start the meeting. Gerbiami bičiuliai, pradėsime mūsų posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas būtų darbo tvarkės tvirtinimas ir jeigu prieštaravimų nėra, tai darbo tvarkę laikysime patvirtintą. rugsėjo 3 dienos 2014 metų posėdžių protokolo tvirtinimas dabar. Tiksliau, antrasis darbo tvarkės klausimas pasitaiso pirmininkė. galima kalbėti visomis kalbomis, išskyrus kruatų, suomių ir maltiečių. Nes šiaip kruatų kalba neįeina į mūsų komiteto kalbų profilį. Taip pat e, pakaitinių narių tarpė yra pasikeitimų ponas Jimenez Vila Heso atsisakė būti pakaitiniu nariu mūsų komitete. Pone Tane Gonzalės Pinas buvo paskirta Europos parlamento narė ir dabar yra pakaitinė mūsų komiteto narė. Tomas Čedovski iš B grupės taip pat nebebus mūsų pakaitinių narių. Jūs Taip pat e, turbūt girdėjote, kalbant apie elektroninio parašo galimybę. Tai leidžia elektroniniu būdu pasirašyti pakeitimus. E, jūs galite padaryti naudodamiesi savo pin kortelę. Ir tas elektroninis parašas turi daugybę privalumų. Daugiau saugumo, daugiau mobilumo padeda užtikrinti šį priemonę. Kad e, galėtumėte naudotis elektroniniu parašu, turite individualiai kreiptis, e, kad gautumėte kortelę išmanėje arba PIN kodą. Ir e, taip pat norėčiau pasakyti, kad forma PIN kodo prašymui jau yra e, įdėta į mūsų tinklalapį, galite ją pasinaudoti. Ten taip pat yra ir išaiškinimas, kaip naudotis elektroninio parašo sistema. E, lapkritį taip pat bus organizuojami mokymai, kuriuos gausit kvietimą elektroniniu paštu. Jei turite klausimų, galite susisiekti su komiteto sekretorietu. Trečiasis darbo tarkis klausimas posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu nieks neprieštarauja, tai tuomet laikysim protokolus patvirtinimais be pakeitimų. O dabar keliaujam prie ketvirto darbo tarkės klausimo – strategijos ES 2020 užimtumo ir socialiniai aspektai. Nuo 2010 nedirbančių piliečių skaičius arba skaičius piliečių, kurie pat, rizikuoja patirti socialinę atskirtį, išaugo Europos Sąjungoje. Komisija atliko tyrimą 16 milijonų e, piliečių dirbančių būtų reikalingi kad būtų, būtų reikalinga darbinti 16 milijonų piliečių, kad S2020 strategijos tikslas įdarbinti 75 procentų žmonių būtų pasiektas. Taigi 16 milijonų įdarbinamųjų trūksta. E, tarp valstybių narių e, ir atskirų regionų auga užimtumo galimybės, bet yra dar daug ir nedirbančių, visi žinome tą situaciją gali atsitikti taip, kad ilgalaikė perspektyva atsiras e, disbalansas užimtumo srity. Mes pateikėme klausimus Europos komisijai bei tarybai, norėdami sužinoti, kaip taryba ir komisija ketina siūlyti spręsti šiuos iššūkius. Visą tai jūs turite savo dokumento plankuose. Ar komisija ir taryba sutinka su tuo, kad ekonominė krizė kartu ir e, fiskalinės konsolidacijos priemonės privedė prie to, kad mažėjo investicijos, kas e, trukdys pasiekti strategijoje ES 2020 numatytų žimtumų ir socialinių tikslų. Ir antrasis klausimas. E, komisija pateikė specifinės rekomendacijas valstybėms narėms, kodėl nesiekiama tose rekomendacijose platesnio užmojo tikslų. kadangi dabartinės programos ir strategijos yra nepakankamos, e, kad pasiektume ES 2020 strategijų užsibrieštų tikslų. Kaip komisija ketina paskatinti didesnį biudžeto, ES biudžeto indėlį, siekiant skatinti užimtumą ir socialinių tikslų pasiekimą. Ar Europos komisija ir taryba sutinka, kad užimtumas ir skurdo mažinimo tikslai turi būti paskelbti privalomi visiems, kurie taiko fiskalinio konsolidavimo priemonės. Visą tai tam, kad socialiniai tikslai būtų laikomi lygiaverčiais ekonominės plėtros tikslams. Dar vienas dalykas, kurį paminėti, kaip taryba ketina padidinti socialinių partnerių įtraukti sprendžiančios klausimus valstybių narių lygmenių, kad būtų sėkmingai įgyvendinama ES 2020 strategija. Prie šių klausimų parengėme rezoliucijos projektą, kur tie visi klausimai yra pakartoti papildomai. Laukiu jūsų komentarų ir pastabų, jūsų indėlio. Ponas Simon, žodžio paprašė pirmas. Prašau, kolega. Okay. Sorry. Ne, reikėsi ne. Pradėkime nuo koordinatorių, sako pirmininkė. Prašau, kolegė. Rūta Štainer. Vielen Dank. Uh... Dėkoju. Socialistų demokratų požiūrių galiu pasakyti štai ką. Projektas mums atrodo labai geras. Mums svarbus yra du dalykai. Pirmiausia, lentelė. Kalbėtoja nutraukė kitas kalbėtojas. Į anglų kalbą nėra vertimo. Sako salėje, e, žodžio, paprašys kalbėtojas. Ar dabar viskas veikia? Tada gerai. Taigi, klauskite dar kartą. SD frakcijos koordinatorių. Ačiū, ponė pirmininkė. Socialistai, demokratai mano, kad šis pirmas projektas yra geras projektas. Man atrodo, trys klausimai yra svarbiausi. Pirmiausia, e, lentelė, kur e, socialiniai ir užimtumo aspektai yra įtraukti. Ta lentelė turi būti privaloma visiems, kitaip savo tikslų nepasieksim. Antra, turime padaryti viską, kad socialinės investicijos nebūtų įtrauktas, įtrauktos į tas ribas, kuriomis remiamas įskaičiuojant deficitą. E, išorės, kai kurie pavyzdžiai mums parodė, kad taupimo politika nebūtinai padeda sukurti darbo vietas arba bent kokybiškas darbo vietas. Trečia, užimtumo politika yra būtinas dalykas, tačiau reikia nepamiršti ir socialinės politikos valstybėse narėse, nes kovojant su skurdu, kovoti su skurdu yra labai svarbu, lygiai taip pat svarbu, kaip kurti naujas darbo vietas. Dėkui. Ačiū. David Kasa, prašau. Neturiu ką be pridurti. Pateiksiu pakeitimus, kai ateis tam laikas. Dėkoju, tik noriu pasakyti, pirminkė, ačiū. Kolegi McIntyre anybody else on behalf of the ECR? Anyone else on behalf of the uh, ECR? ECR frakcijos vardu, kas nors norėtų kalbėti? Prašau. Madam Harkin, but... Reikisi ponia Harkin, taip? Uh, Madam Harkin. Pone Harkin, žodis jums. Dėkoju, sako ponia Harkin. Labai trumpai, nes mes taip pat teiksime pakeitimus. Tik norėčiau užduoti du klausimus. Aš norėčiau pirmiausia atsiprašyti, nes ką tik įbėgau pati į posėdį. Septintoje dalyje yra kalbama apie abipusius sutartinius įsipareigojimus. Ką tai reiškia tiksliai? ką reiškia kontraktiniai abipusiai įsipareigojimai. Tai nėra visiškai aišku. Devintojoje dalyje yra kalbama apie būtinybę didinti investicijas į infrastruktūrą. Aš manau, kad turėtume įtraukti e, skaitmeninę rinką, žalių vadinamųjų ekologiškų darbo vietų kūrimą ir panašiai. Dešimtoji dalis. Aš manau, kad čia sunkumų gali kilti, nes čia kalbama apie kai kurių investicijų neįtraukimą į nacionalinio deficito skaičiavimą. Tai yra tas dalykas, kur sutarimo ieškoti nebus labai lengva. Mes pateiksime pakeitimų dėl šio. 15 dalis. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų pasirinkti rodiklius, padedančius įvertinti skurdo lygį. Aš manyčiau, kad reikėtų šiek tiek daugiau informacijos apie tai. Suprantu, ką tai reiškia, tačiau nežinau, ar egzistuoja tai kaip rodiklis ir ar tuo kada nors anksčiau buvo naudotasi. E, kiti komentarai būtų susijęs su žodiniais klausimais. Turėtume pasirinkti teisingai naudojimus žodžius. kur kalbam apie socialinius išimtumo aspektus ES 20 strategijoje. Pirmas ir ketvirtas klausimai. Ar komisija sutinka, vietoj to galėtume sakyti, ar komisija mano jog. Nes komisija sutinka ar nesutinka, tai nėra pati vykusiausia formuluoti, reiškia šiek tiek ką kitą. Tai štai tiek, matau mano komentarų, dėkoju. Thank you. Pirmininkė, dėkoju. Pone Cimer, GUE frakcijos vardu. Dėkoju. savo frakcijos vardu norėčiau pritarti šiam rezoliucijos projektui. Aš manau, kad šiame projekte įtvirtinami tinkami užimtumo prioritetai bei tinkami prioritetai kovojant su skurdu. Todėl aš pritariu tam, kaip čia pabrėžiamos įvairios temos. Pane Harkinai, jūs patikite klausimą dėl 15 punkto. Tai yra rodikliai susiję su sąlyginiu skurdu. Praeitoje kadencijoje mes esam nemažai diskutavę šito klausimu. Aš norėčiau priminti, jog Europos Sąjunga yra pasirašiusi sutartį, kurioje jinai išdėsto savo poziciją dėl e, saliginio skurdo ir, ir kalba apie tos rodiklius. Tie rodikliai yra susiję su e, vidutiniu namų ūkių, su vidutinėmis namų ūkių pajamomis, vidutiniu atlyginimu. Ir e, taip pat buvo nuspręsta ES, kad e, valstybės narės galės pasirinkti tris rodiklius šios srities. O tai yra vėl 15 punktas. Tas pats 15 punktas. Aišku, galima pasirinkti ir papildomus rodiklius, tačiau galbūt reikėtų siekti geresnio palyginamumo, siekiant tai išsiaiškinti, ar tikslai realiai yra pasiekiami. Uh, thank you, uh, Jean Lambert. Ačiū. Jean Lambert. Dėkoju pirmininkai keletas aspektų, kuriuos norėčiau paminėti ir kuriuos jau minėjo ponia Harkin. Aš manau, kad šiais klausimais turėtume taip pat e, paminėti, kaip mes suprantame investicijas, ar mes investuojame į tuos sektorius, kurie gali sukurti ateitie daug naujų darbo vietų. Tai yra taip pat susijęs su peržiūra, todėl mes turėtume žvelgti būtent iš tokios perspektyvos. Dėkui, kad šviesos neįsijungia. Taigi, manau, kad tą turėtume paminėti. Savo rezoliucijoje, kaip komitetas, turėtume dėmesį sutelkti į užimtumo ir socialinius aspektus, bet taip pat ieškokime ryšių su kitomis S2020 strategijos dimencijomis. Ne tik strateginis augimas, bet ir tvarus augimas turėtų tai būti vis tik nuosekli strategija, todėl mūsų pakeitimai turėtų atspindėti šitą mintį. Dabar dėl 15 punkto, dėl to skurdo indikatorių, rodiklių, tai manau, kad iš minimalių e, pajamų e, tinklo, taip vadinamo, yra labai įdomus duomenis. E, Galbūt jie nėra visiškai teisingi, bet kai kurių valstybių atveju tai yra labai tikslus duomenys, kai kurioms valstybėms. Kaip e, Gamizime pastebėjo, mums tiesiog reikia pasirinkti, kokius rodiklius taikysime valstybėms narėms. Todėl turėsime šioje vietoje pakeitimą. Ačiū. Dėkoju. Ponas Simonas. Dėkoju. Kartais tie dalykai, kurie atrodo klaidingi, at, kitas įk net neverta apie juos kalbėti. Norėčiau pastebėti, kad deficitas arba skolos kriterijus iš tiesų yra teisiškai privalomas įpareigojimus ir net numatytos nuobaudos. Ir šita ES 2020 strategija yra tik strategija, yra tikslai, e, tačiau nėra jokių sankcijų už e, jos nesilaikymą. Taigi tarsi pusiausvyros nėra, nes e, piliečiai praradė pasitikėjimą institucijomis. O kai kalbam apie finansus ir fiskalinę politiką, tai čia e, žmonių teisės ir socialinė praktika praktiškai yra e, nekvestionuojami dalykai. Dėkuoju ponui Simonui, ponas Pierinski. Ačiū pirmininkė. Dešimtą rezoliucijos punktą pakomentuosiu ir apie jį kalbėjo ponia Hakin. Mintis e, neįtraukti tam tikrų e, atskirties dimensijų į e, biudžeto deficito apskaičiavimą yra slidus dalykas. Norėčiau kolegos pakviesti pamastyti apie tai, kad Mūsų siūlymas, mano siūlymas būtų lankstus. Tai yra 13 punkto pakeitimas. Toks investicijų į švietimą, profesinių kvalifikacijų didinimą. Yra svarbus ir tai bus viešųjų finansų e, leidimas tokioms investicijoms. Tai reiškia, kad paliekamos atviros duris formuojant biudžetą e, savarankiškai, kai ką neįskaičiuoti. Ir jau į deficito tikslus, pažiūrėjau, šiems metams kai kurie rodikliai buvo neįtraukti. Todėl kviečiu tų frakcijų atstovus, kurie nepalaiko tokios minties, na, neužsidaryti, ne, būti atviriems, nes tai yra vis vien svarbu Galim kalbėti apie įvairaus pobūdžio investicijas, tačiau jeigu mes neįtrauksime į biudžeto deficito tikslus lankstumo, tai ir te liks gražus žodžiai. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponas Men. Vykt. Uh, Mrs. Sander. Ponas Sander. Merci. Uh, alors, dans, dans le projet de résolution, ce projet. Rezoliucijos projekte yra kalbama apie tam tikras e, kryptis, gairias, siekiant e, mažinti skurdą ir įtraukti daugiau jaunimo. Aš norėčiau pabrėžti, jog e, vienoje iš dalių, kur yra minima, minimas verslumas, ir teisinis pagrindas, tai čia galėtume labiau išplėtoti tuos dalykus, e, siekiant e, didinti jaunimo žimtumą. E, mister... Dėkuoju, panas Balas. Merci. Euh, deux points. Le pro... Dėkuoju. Du dalykai. Pirmiausiai septinta dalis. Čia aš e, ne viską supratau, Čia yra minimas e, metodas, sutartinis metodas ir e, yra taip pat e, struktūrinių reformų prievolė ir, ir Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai tarytum lieka už borto. Bent jau taip galima interpretuoti tą septintą dalį. Tad yra tokia dviprasmybė, šiaip mes neturim nieko prieš tą tekstą, bet lieka ta e, dviprasmybė, reikėtų patikslinti šitos aspektus. Antras dalykas, aš norėčiau e, atsakyti kolegai, kuris kalbėjo ką tik dėl investicijų ir dėl to, kad e, reikėtų taikyti ateityje saistančius kriterijus. Aišku, mes nenorim nieko mokyti, tačiau žiūrėkime, kaip yra tarptautinių mastu ir ką, ką daro tarptautinės e, organizacijos, institucijos. Pavyzdžiui, tarptautinės valiutos fondas. Jisai teigia, kad e, jeigu yra remiamas struktūrinės reformos, tačiau jeigu nėra didelių investicijų, tai vis tiek e, einama recesijos link. Mario Draghi sako, kitaip šitos e, dalykus, bet problema lieka ta pati. Tad e, mes taikom tokias taisyklės, kurios nebetitinka realybės. Thank you. Dėkuoju. Toliau ponas Hyrekė. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti kolegai Ruskop už puikų rezoliucijos projektą. Strategija 2020 tai yra augimo ir užimtumo strategija ES. Turime padaryti viską, kad ši strategija nepatirtų fiasko kaip Lisabono strategija. Ir kila klausimas, e, ar mes esam pasirengę siekti augimo ir užimtumą. Turime penkis tikslus iš principo. Užimtumas, moksliniai tyrimai, e, vystimas, švietimas, socialiniai trauktis ir kova su skurdu. Aišku, yra taip pat e, jaunimo užimtumas, šalia viso to pramonė, išteklių tarus naudojimas ir taip toliau. Bet uh, strategijos 2020 pagrindinis aspektas yra vidaus rinka ir užimtumas yra tik tai kaip pasiekmė. Mes turime siekti, kad socialiniai tikslai būtų ginami, kad jie būtų turtinami ir tvirtinami giliau. Turime ginti socialinės vertybės. Aš pasisakau už tai, kad demograf, demografinis faktorius susilauktų daugiau dėmesio. Mūsų dienomis visuomenė senėja, gimstamumas mažėja, šeima patiria krizę 2006 metais ES jau priėmė strateginių dokumentų, siekiant gerinti demografinę padėtį, siekiant kurti geresnės sąlygas šeimai, siekiant padėti geriau derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. ES tai svarbus tikslai ir mes turime juos ir toliau atsižvelgti. Šeimos politikos koordinavimas, šeimos politikų koordinavimas taip pat e, europinė politika atsižvelgianti į šeimos e, dimenciją turėtų būti tvirtinamas mūsų strategijoje. Tai taip pat prisidės prie e, strategijos 2020 sėkmės bei prie augimo ir užimtumo. Mes turime taip pat įtvirtinti šitos tikslus kartu su kitais tikslais. Dėkoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Kągi ačiū už jūsų išsakytas mintis. Tai mūsų pirmas pasikeitimas nuomonėmis dėl parengtų klausimų ir rezoliucijos. Dabar dėl septintojo punkto. Manau, kad mums teks dar jį panagrinėti. Ta mes ir padarysime. Toliau rezoliucijos projektas ir žodiniai klausimai atėjus laikui bus parengti komiteto vardu ir pateikti lapkričio mėnesio plenariniai sesijai. Kadangi laiko mes neturime, tai pakeitimus galima pateikti tik tai per koordinatorius politinių frakcijų vardu. ir tik anglų kalba. Tuoj pasakysiu datą, sako pirmininkė. Taigi dokumentus jūs galite gauti. Tai yra 84 AN dokumento numeris. Klausimai ir rezoliucijas E, ir pakeitimus jūs turite pateikti iki spalio 7 dienos. Irgi anglų kalba, noriu pabrėžti, jau antrą kartą. Kita data yra spalio 16 diena. Toliau tvirtinimas užimtumo komitete bus lapkričio 4 dieną ir paskiau jau keliausime į plenarnę sesiją 24-27 lapkričio dienos. Toks tvarkaraštis. Politinių požiūrių tai yra labai svarbus mūsų komiteto e, dokumentas. Aš tikrai nuoširdžiai dėkoju už jūsų išsakytas mintis, nes to mums ir reikia. Ir tai dar ne toli gražu nėra tas galutinis rezultatas, kokio mes norime per šitą strategiją 2020. Ar dar kas nors norėjo pasisakyti? Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš tik tai noriu pasakyti, atsižvelgdami į tai, ką girdėjome. Pirmas punktas E, tie koordinatoriai, kurie yra neužsirašę, negali pasisakyti. Ir vien tik tai anglų kalba čia yra leidžiama. Tad tai yra labai apribojanti nuostata tiems žmonėms, kurie nekalba, nevartoja anglų kalbos. Ir yra, e, ir kita vertus dokumentus mes gausime per, per vėlai. Jeigu negalim dirbti veiksmingai, tai iš principo gal geriau net nedirbti. Madam Zimmer. Ja, ich gebe zu, dass ich auch sehr habe jetzt eben nochmal nachgefragt, ob das ein Beschluss der Koordinatoren. Aš irgi buvau nustebusi, kad koordinatoriai turės priimti sprendimą, apie tai aš visiškai nesugirdėjusi. Aš tikrai kalbu anglų kalbą ir galiu juos e, paruošti tuos pakeitimus, tačiau tą daro ne visi parlamentarai labai gaila, kad uh, Tik per koordinatorius turėsime tokį kanalą. Norėčiau, kad jūs labai aiškiai mums išdėstumėte, kaip prieme prie, taip sakant, tokio rezultato. Labai keista. Taip, tas tiesa, bet jeigu mes norime padaryti poveikį, taip sakant, komisijai ir tarybai prieš jiems patvirtinant sprendimą, tai mes turime dirbti sparčiai ir Jeigu norime, ką nors e, aiškiai suformuluoti, išsakyti savo įsitikinimus, tai tada galime turėti visai kitokį tvarkaraštį, bet jeigu norime žaisti tą žaidimą, tai turime, esame priklausomi nuo taip, tvarkaraščio. Taigi yra tos datos, o kai kalbame apie neprisijungusius prie frakcijų, tai tokie parlamento nariai gali e, individualiai teikti savo pakeitimus, bet vėlgi tik anglų kalba. Taigi visi komentarai bus įtraukti į posėdžio protokolą, tai bus naudinga. Taigi dar kartą dėkoju už diskusijas ir mes norime, kad tai neliktų vien tik tai diskusijos, bet e, būtų kas nors apčiopiamo, kas turėtų įtakos komisijai ir tarybai. Taip turime tęsti darbą ir toliau. Taigi teks mums išmokti dirbti būtent tokiu būdu. Dabar perėsime prie penktosios darbo, penktojo darbo tvarkės punkto. Penk,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 Susiraskime kolegos balsavimo korteles. Ir Pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Sergio Gutieras Prieto. O paskui dirbsime toliau. Kolega Prieto, prašau, žodis jums. Muy, muy brevemente, para Labai trumpai, ponė pirmininkė. E, norėčiau pristatyti šį kompromiso dokumentą. Tai yra pirmasis mūsų pranešimas. Europos E, mes parengėme savo pranešimą apie Europos semestrą ir paskui komisija parengė rekomendacijas e, atskiroms šalims. Vyko mūsų komitete pirminė diskusija ir norėjome labai aišku pasiūsti mūsų komiteto signalą kitoms ES institucijoms, kai dėl prioritetų ir tų darbinių linijų, kurių turėtume laikytis. Manau, kad pastangas padėjo didelės, kad pasiektume sutarimą tarp frakcijų. Džiaugiuosi vykusiomis dėrybomis ir jų rezultatais. Buvo pateikti 36 kompromisai. Tai reiškia, kad buvo e, diskutuojama, deramasi, konsensuso siekiama sąmoningai. Ir tai tikrai rodo kokios linijos ketina laikyti su mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pirmiausia, matyti, kad net jeigu šiek tiek ekonomika atsigauna, mes norime aiškiai parodyti, kad socialinių daugelis dalykų tebėra sudėtingi ES piliečiams, tebėra didžiulis nedarbas, didžiulis skurdas ES. E, tenka kalbėti apie darbo vietų kokybę, nes dažnai tos darbo vietos yra tokios, kurie neleidžia žmonėms uh, tos vietos darbo yra tokios, kurios neleidžia darbo žmonėms e, iš, išeiti iš skurdo. Ir mūsų parlamentas prašo didesnių pastangų, skatinant ekonomikos augimą, skatinant kokybiškų darbo vietų kūrimą. Mes manome, kad reikia daugiau pastangų, kad struktūrinės reformos būtų įgyvendinamos toliau ir kad jos leistų pasiekti didesnio mūsų ekonomikos konkurencingumo ir produktyvumo ir kad būtų galima išsaugoti mūsų turimą socialinį modelį. Investuoti būtinai švietimą, į inovacijas, nes tai būtų e, garantija, kad pasieksime didelės, didesnio ekonomikos konkuren, konkurencingumo ir kad išsaugosime turime socialinės normas. Mes norėtume, kad reformos, kurios turės būti gyvendintos, taip pat padės, e, padėti įveikti tą e, susiskaldimą kuris atsispindi atskiruose sutartyse, ypač kalbant apie moteris ir apie jaunimą, apie jų įdarbinimą. Reikėtų, kad visa Europos komisija įsitrauktų į šį darbą, kad būtų parengta horizontali politika ir kad ta strategija būtų labai plataus užmojo. Mūsų užsienio reikalų užimtumo komitetas to reikalauja, nes norime, kad būtų kūriamos kokybiškos darbo vietos šiais artimiausiais metais. O tam nepakanka, kad šiuo klausimu užsimtų tik už užimtumą atsakingas komisaras. Būtina turėti labai plataus užmojo politiką, kuri apimtų visus Europos komisijos narius. Ir norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie kelia mūsų susirūpinimą ir prie kurių reikėtų labiau padirbėti valstybėms narėms ir Europos komisijai. Pirmiausia, jaunimo nedarbas ir ilgą laiką nedirbantis asmenys daugelį valstybių narių. Tai yra labai didelį skurdo pavojų keliantis dalykas. Džiaugiuosi, kad pavyko rasti kompromisus tarp frakcijų. Mes manome, kad užimtumo ir socialinių reikalų komitetas neturi užmiršti Europos socialinio modelio svarbos, nepaisant sunkios ekonominės konjunktūros, nepaisant tų sunkumų, su kuriais susidurėme. Taigi didžiuojusiu tais pasiektais kompromisais, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, kalbant apie reindustrializaciją, visa tai bus reikalinga. Taip pat būtina užtikrinti demokratinį legitimumą, kuris yra būtinas dalykas tam, kad ekonominė valdysena ir, ir socialinių politikų koordinavimas būtų tas procesas, kur ES piliečiai jaustų, kad tai yra jų ir jiems e, dedamos pastangos. 54 straipsnis. E, čia savo nuomonę pateikė ekonomikos komitetas. Mes kalbame taip pat čia apie tai, kad būtinas dialogas, konsensusas ir dėkoju visiems E, frakcijų atstovams už bendrą darbą bei už indėlį visiems kolegoms. Dėkoju. Thank you. Pirmininkė, ačiū. Pone Fontanier, prašom, žodis jums. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš e, nelabai ką ir beturiu pridurti prie to, ką sakė kolega Gutierės. Man atrodo, kad jis puikiai apibendrino pakeitimus ir kompromisus, kurių pasiekėme. Aš manau, kad e, pasiekėme galų gale tokį kompromisą, kurį remia dauguma, EPP galės galų gale e, prisijungti prie to kompromiso. Aš manau, kad visos frakcijos dėjo daug pastangų. Svarbu yra tai, kad e, tas pranešimas būtų tobulinamas, rengiamas toliau. Iš principo tai Iš principo svarbiausia yra, kad būtų priimtina pakeitimų pati filosofija. Aš norėčiau padėkoti kolegai Gutierės, kad jam pavyko pasiekti sutarimą derantis su visomis frakcijomis. Aišku, žinau, kad jis būtų norėjęs galbūt šiek tiek kitokio pranešimo, tačiau aš dėkoju jam, kad jisai sutiko padaryti kai kurių nuolaidų. Tad e, dabar frakcijos tarp jų ir EPP galės patvirtinti tą e, pakeitimą, nes tikrai dauguma už jį pasisakys. Um, also... Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą šešėlinių pranešėjų tarpę ir norėčiau pasakyti, kad kompromisų buvo pasiekta, Tačiau buvo ir tokių kompromisų, kur sutar, kurie buvo pasiūlyti, bet sutarimo pasiekti nepavyko. Ir šiaip ar taip visiems dėkoju už bendradarbiavimą ir aš išmokau daug ko <laughs> šitos, šito koordinatorių bendradarbiavimo metu. Pone Lambert, regis ne? Pone Roniekari, regis salėje nėra kolegės. Kolega man, prašau. Turiu klausimą. Visur skaitau. Kompromisas, kompromisas pateikė pranešėjas. Šiaip taip nebūna, nes parašoma taip pat ir kokios frakcijos tą kompromisą paremė. E, ar tai reiškia, kad kitos frakcijos turėjo kažkokių išlygų, ar kompromisus rėmė visos politinės partijos? ar vis dėlto skirtumų buvo, nes turiu štai dokumentus ir nematau tos informacijos. Ir, pavyzdžiui, 16 dalies kompromisas man kelia problemų dėl tų automatinių stabilizatorių. Čia kalbama apie nedarbo draudimą. Kai kuriuose valstybėse narėse yra ir kitų temų, kurios yra aktualius. Na štai, o šį temą kol kas nežinau, ar, ar galima sakyti, kad čia yra kompromisas. Ar visos frakcijos tuos kompromisus remia, o jeigu ne, tai norėtume žinoti, kas remia. Pirmininkė, taigi balsavimo sąraše yra ši informacija. O dabar norėčiau suteikti žodį šešėlinėms pranešėjams. Norėjau suteikti žodį šešėlinėms pranešėjams, bet jie ne visi yra. Tačiau balsavimo sąraše yra ši informacija, kurios jūs norėjot, kolega. Pradėsime balsavimą. Tikiuosi, kad visi turit balsavimo sąrašus. Paliksiu dar porą minučių susirasti balsavimo kortelėms tiems, kurie dar to nepadarė. Tad pradėkime. Kompromisas F pirmiausia. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. G kompromisas. Kas už? Norėjot kalbėti, taip? Aha, neveikia balsavimo aparatas. Balsuokite rankos pakelimu tada. Taigi G kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Teks pasitikrinti, sako pirmininkė. Kviečiu visus naudotis kortelėmis ir balsuoti elektroniškai. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Atmesta dviems kolegoms daugiau balsavus prieš. Trisdešimt septintas pakeitimas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, jis atkrenta. Keturiasdešimt pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 už prieš susilaikė patvirtinta. 46 už prieš susilaikė nėra labai aišku, teks pasitikrinti elektroniniu būdu. Ar visi spėjom? Baigiame. Patvirtinta. Čia nėra labai patogus ekranas stebėti rezultatams, lyginant su kitomis salėmis. Dabar 47 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas prieš? susilaikė, atmesta. H kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji A dalis 52, 52 sprendimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Į kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar keliaujame prie J kompromiso, kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. K kompromisas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 60, regis šeštas, sako pirmininkė pakeitimas. 67 tiksliau. Šeštoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinamės. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Per daug balsuoja vienu kolega iš EPP frakcijos. Jeigu esate pakaitinis narys, ko gero vienam iš jūsų reikėtų šimti savo kortelę. Dabar viskas gerai. Patvirtinta. L kompromisas dabar. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Septyniasdešimt pirmas pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntoji dalis, 78 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Atmesta, atmesta, sako pirmininkė. Septyniasdešimt devintas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. N kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. kompromisas O. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Devyniasdešimt antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 95. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Baigėme balsuoti atmesta. Devyniasdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Devyniasdešimt septintas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtasis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtas pirmas. Už. Prieš. Susilaikė. Turime pasitikrinti. Baigiam balsuoti patvirtintam. Atsiprašau, sako pirmininkė, vis per tą žalę spalvą, kuri turėtų reikšti, kad buvo patvirtinta, bet matom, kad raudonų balsų yra daugiau, tada atmesta. 98 ir 99. Kas už? Kas prieš? Turime pasitikrinti taip pat dėl šių abiejų. Baigėme balsuoti. Patvirtinta vienam, vieno balso persvara. Šį kartą žalės spalva neapgavo, sako pirmininkė. 102. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 103 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. P kompromisas. Kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 109 pakeitimas. Kartu 110 ir 111 balsuojam dėl jų visų, nes jie identiški. Kas už? Prieš? Susilaikę? Tikriname. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 113. Kas už? Prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė, šis atkrenta. 114 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 115. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisas Q. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 121. Kas už? Prieš susilaikė. Turim pasitikrinti. Baigėme balsuoti. EPP vienu kolega balsuoja per daug. Dabar viskas gerai. Atsimenu. 122. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. R kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Jean Lambert. 113, 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas S, kas už, prieš, susilaikė. Tikrinamės. Baigiam balsuoti. Turėjau pastebėti patvirtintą akivaizdžią balsų persvarą. T kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas trisdešimt devintas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 137, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Sion Simon pakeitimas. 138 kas už Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas keturiasdešimtasis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Uh, okay, we'll check 100. Dar pasitikslinsime elektroninį būdų dėl 140. -ojo. Pradedam, balsavimą baigiam. Atmesta. Šimtas keturiasdešimt pirmasis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. U kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. V kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dvigubavai kompromisas. Už. Prieš susilaikė, atmesta. Pradedame balsavimą ir baigiame. Baigiame balsavimą. Atmesta. Šimtas šešiasdešimt pirmasis pakeitimas. Kas už?

už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas šešimt trečiasis už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Baigime balsuoti. Atmesta. Šimtas šešim ketvirtasis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 165 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 166 už, prieš, susilaikė, patvirtinta X kompromisas už, prieš, susilaikė, pasitikrinam Baigėme balsavimą. Patvirtinta. Koks puikus rezultatas. Į kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 174 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Baigėme balsavimą. Taip, atmesta. 175 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Jeigu norit, galime pasitikslinti. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigime. Patvirtinta. Z kompromisas ir yra žodiniai pakeitimai. Ar kas nors prieštarauja EPP pateikiam žodiniams pakeitimams? prieštaravimų nėra, tai tada e, balsuosime dėl Z kompromisu su žodiniais pakeitimus. Kas už? Pirmiausia, turime įsiaiškinti, ar įmanoma pateikti tos pakeitimus ir tik tai paskiau mes turime nubalsuoti dėl tų žodinių pakeitimų ir tik tada balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo. Bet tai įtraukta į balsavimo sąrašą, jeigu nieks neprieštaravimo, mes dėl to klausime, tai tuomet ir iškart balsuojame. Tai įtraukta į balsavimo sąrašą. Man atrodo, jūs paklausėte, ar yra prieštaravimo tiem žodiniams pakeitimams. Aš paprieštaravau. O dabar mes balsuosime dėl šito pakeitimo kompromisinio kartu su visais žodiniais pakeitimais. Ar taip? Taip, jūs nuspręsite, bet žodinis pakeitimas yra pateikiamas, dėl jo balsuojama, o paskiau yra kompromisas. Tokia yra procedūra, kiek man yra žinoma. Žodį suteiksiu pane Štainok. Frakcija prieštarauja tam žodiniam pakeitimui. Gerbiame pirmininkė, jūs klausėte, ar yra prieštaraujančių pakeitimų, o dabar peršokame į kitą procedūrą. Mes jai nepritarame, tačiau jūs negalite atsukti laikrodžio atgal. Man atrodo, tai jau tampa nesažiningų žaidimų. Pradėsime nuo pradžių. Ar kas nors prieštarauja žodiniams pakeitimams? Mums reikia daugiau nei trijų prieštaraujančių. Think, Kassel, found... Man atrodo, ponai Kasilį, mes radome sprendimą. Mes balsuosime dėl Z kompromisinio pakeitimo kartu su žodiniais pakeitimais, o tada jūs galite, kaip ir visuomet, balsuoti už arba prieš Taigi balsuosime dėl Z kompromiso. Kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikę. Kągi, pasitikrinsime. Baigime balsavimą. Patvirtinta. Toliau. Šimtas aštuoniasdešimt septintasis pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. 188 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 189 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Kompromisas AA. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Kompromisas AB. Už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. AC kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Du šimtai ketvirtasis pakeitimas už prieš, atmesta. Du šimtai penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 205 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsavimą. Taip, patvirtinta. Du šimtai šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Turime pasitikslinti ir dėl šito pakeitimo. Baigime balsavimą. Patvirtinta. 211 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Pasit Tikrinsime 211 pakeitimas. Balsavimą baigiame. Atrodo, kad vis vien atmestas šis pakeitimas ir neigiama nuomonė turi didesnę vertę, sako pirmininkas. Toliau 210. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ne, dar pasitikrinsime 210. Ar patvirtinta ar ne. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigime. Atmesta, atmesta, sako pirmininkė. 207. Ne. Peršokime prie 212 iš karto. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Kompromisas AD. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas AE už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 220 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 222 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas AF už, prieš, susilaikę, patvirtinta. kompromisas AG. Čia jau kitas puslapis. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas 238 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas AH už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du šimtai keturiasdešimt antrasis už, kas už 242 prieš susilaikė Pasitikrinkime. Baigime balsavimą. Patvirtinta. 243 už, prieš, susilaikę, Turime pasitikrinti ir dėl šio pakeitimo. Pradedame balsavimą, baigime balsuoti. Patvirtinta. 244 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 246 už, prieš, susilaikę, atmesta. 247 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 248 už, prieš, susilaikę, Atmesta. 249 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 250 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 252 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 253. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. 251. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 254 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 255. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkime. 255. Pradame balsavimą. Ir baigime balsuoti. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. A kompromisas. Taigi, A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis Ne, septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Už. Prieš susilaikė, atmesta. B kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už prieš susilaikę patvirtinta. 18 už prieš susilaikę atmesta. 19 pakeitimas už prieš susilaikę turime pasitikslinti, pasitikrinti. Pradedame balsavimą, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dvidešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinsime dėl 22 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta vieno balso persvara. C kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. D kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. E kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir pabaigos balsavimas, vardinis balsavimas. vote is closed. Baigime balsuoti. 41 už, 5 prieš. Sveikinimai. Pona Gutierisui. The voting will proceed now. We haven't finished. Balsavimo dar nebaigiam ir turėsime balsuoti dėl šešto darbo turkis klausimo. balsuosime dėl Europos susirimo dėl tikrų vežimo vidaus vandens keliai sektoriaus darbo laiko organizavimo. Balsuojame, kolegos. The vote is open for the vote on working time in inland waterway. Balsuojame dėl darbo laiko vidaus vandens keliais, vežimo vidaus vandens keliais. Vyksta balsavimas ir dabar jį baigiame. 39 kolegos balsavo už. Patvirtinta. Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo klausimas toliau. Siūlomas yra žodinis pakeitimas. Marija Rena jį norėtų pateikti. Prašau, polė. Marija Arena vardu. Norėčiau pasakyti štai ką dėl devinto darbo tvarkės klausimo. Siūlytume išbraukti tai, kas yra parašytas kliausteliuose – Mes manome, kad ta formuluotė, kurią girdėjote angliškai, nėra visiškai teisinga ir nėra reikalo priešinti dviejų šalių tarpusavyje. Būtent dėl to mes norėtume, kad tie skliausteliai teksto pabaigoje būtų išbraukti. Pirmininkė, gerai, balsuosim dėl šio pakeitimo vardinių būdų. Pradedam. Dėl išbraukimo. Marija Arena pasiūlė šį pakeitimą. It's vote on the whole opinion as amended. Mm. It's, it's a vote on, on uh, uh, the whole uh, uh, paragraph. Balsuosime dėl viso paragrafo su pakeitimu. Kas už tai? Baigiam balsuoti. 41 41 kolega balsavo už, 2 prieš. Dabar, dabar prie kito klausimo keliaujame prie, dėl Europos įstatymų prikluvizacijos padarinių fondo e, Belgijos paraiška, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dėl dar vienas klausimas, vėlgi Europos pristaikymų prie globalizacijos unijų fondo mobilizavimas. E, Valenciana klausimas, kas vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ir dėl dar Belgijos paraškos karsid dar turime balsuoti. Balsuokime. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Tai ir buvo paskutinis mūsų balsavimo klausimas. Ačiū. Kitas mūsų posėdis vyks spalio 16 dieną. Iki pasimatymo kito posėdžio metu ir ačiū už šios dienos darbą. Thank you.